Otwieram posiedzenie. Posėdis pradedamas. Vakar balsuojant plenarinėme posėdėje buvo išaiškintas 50 ir 50 e, darbo e, tvarkos taisyklių straipsnis. AFKO komitetas išaiškino šios straipsnius. Vasario 14 dieną, pirmadienį, buvo nustatyta, kad remiantis 211 darbo tvarkos taisyklių straipsnių nėra nieko, kas prieštarautų išbraukti šį straipsnį dėl ponios Matio pranešimo dėl vienos paraiškų, dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūros. Taigi šį pranešimą galima išbraukti iš balsavimo sąrašo. Taigi sulaukėme labai aišo, aiškaus išaiškinimo dėl šio straipsnio, o dabar dėl darbo atvarkės. Tarybos ir komisijos pareiškimai apie 2010 m. Kroatijos pažangos ataskaitą. Vakar vyko bendras posėdis su Kroatijos ministre pirmininkė. Ponas Hanė Svoboda taip pat dalyvavo šiame posėdėje, taip pat e, delegacijos pirmininkas Gonaras Hokmarkas. Mes kalbėjome apie Kroatijos padarytą pažangą siekiant narystės Europos Sąjungoje ir man labai džiugu, kad šiandien kartu su kolegomis galime kalbėti apie padarytą pažangą ir apie šios šalies ateitį šiame kontekste. Džiaugiuosi, kad mūsų posėdį dalyvauja komisijos narys Fiulė, bet pirmiausia suteiksiu žodį ponui Janošui Martony, kuris yra ve pirmininkaujančios Vengrijos ministras. Pirmininkaujančiai Vengrijai šis e, klausimas yra itin svarbus, taigi žodis ponui Martoni. Yeah, Mr. President Office, the floor is yours. Mr. Martoni. Yeah. Mr. President, honorable members. Pane pirmininkė, gerbėjų parlamento nariai, pirmininkaujančios šalies vardu Man yra labai malonu kreiptis į Europos parlamento plenarinį posėdį.